Uh, well, uh, welcome to commission. Sveikinuosi su komisare Biankovska, bet uh, prieš suteikdamas jai žodį norėčiau pasakyti porą dalykų. Pone Biankovska sakė, kad uh, palauks uh, už salės durų ir surūkys cigaretę. Aš taip įsivaizduoju. Tikriausiai tai netiesa, paklausiu jos vėliau. GNSS misija į Prahą, vykusi lapkričio 3-4, labai trumpai apie tai. Trys ITRE nariai apsilankė GNSS agentūroje lapkričio 3-4 dienomis. Tai yra agentūra atsakinga už Galilėjo, Egnos valdymą. Atsakinga už rinkos plėtras, saugumas sistemos ir pranešimas savo pranešime pabrėžė, kaip svarbu užtikrinti sėkmingą gyvavimą šios agentūros. Mes turime pasidžiaugti, kad sugebėjome kažką pasiekti. Dabar norėčiau paprašyti delegacijos narių e, pasakyti keletą žodžių apie tai kolega Riubik iš EPP. prašyčiau pradėti. Uh, sorry, President, can you uh, again tell me it... Pirmininkė, gal galite dar kartą pasakyti, kokia tema? Tai yra įtre misija į GNSS agentūrą. Aš norėčiau pabrėžti, kad tai buvo pirmoji Europos parlamento misija į šią agentūrą. GNSS užims labai svarbu vaidmenį, kuriant ateities Europos infrastruktūrą. Be abejo, tai yra tiesiogiai susijęs su Koperniko programa. Ateityje palidovai leis Europos verslininkams turėti naujų galimybių. Vienas iš įdomiausių aspektų man buvo laiko matavimas, kurį atlieka palidovai. Tai yra tokios mikrosritys, kurios leidžia sinchronizuoti tinklus. Tai yra labai naudinga e, pažangiesiems tiklams energetikos srityje bet e, taip pat ir telekomunikacijų srityje. Pavyzdžiui, kaip jau minėjau, pažangieji tinklai, telekomunikacijos, e, taip pat skaitmeninė vidaus rinka, visoms šioms sritims gali būti labai naudingos tos technologijos. Pasaulinė palidovų sistema be abejo yra labai svarbi, norint surasti kelią, taip pat yra kuriami nauji algoritmai. Mes dabar matome, kad yra perinama nuo realybės prie virtualiosios realybės. Taigi, GNSS bus labai svarbi pradedančioms, besisteigiančioms įmonėms, kurios specializuojasi tose sritise, ne vien toms įmonėms, kurios teikia bazinės paslaugas, bet taip pat ir toms, kurios kuria naujas paslaugas. Manome, kad atsiras naujų įmonių, kurios pasitelks tuos palidovus. Bus tiksliau viskas nustatoma, pavyzdžiui, galima bus stebėti miškų augimą. Egzistuoja daugybė naujų galimybių. Duomenis taip pat galima panaudoti įvairiems tikslams, taip gali atsirasti naujos rinkos. Aš buvau e, biudžeto komitete ir mačiau, kad e, Komisija nurodė, jog 2016 metų e, leidimų nereikės, bet jau yra numatyti įsipareigojimai. 2018 metais, kai reikės ta, turėti tą finansavimą jau, tai privalome užtikrinti, kad jis bus prieinamas. 2016 metais bus pakeistas biudžetas, reikės jį patvirtinti. Komisija yra įsitikinusi, kad jau turės reikiamą biudžetą ir kad bus galima tinkamai vykdyti projektą. Agentūra mums iš anksto pasakė, kad jiems labai trūksta darbuotojų. Tas vienas procentas mažinimo tikslas turi poveikį ir agentūrai, nes pagal jį numatoma mažinti darbuotojus. Mes čia įsikišame, kadangi suprantame, jog agentūrai šiai būtini, būtina turėti daugiau darbuotojų. Jeigu norime, kad tas projektas jau kitais metais atneštų rezultatų, e, tai e, reikia numatyti ir daugiau darbo jėgos. Reikia, kad iki 2020 metų viskas įsibėgėtų, o be sinergijos, be kitų agentūrų mes nieko nepasieksime. Ačiū. Dėkoju. Norėčiau e, kreiptis į kitus kolegas, kurie taip pat e, vyko į Prahą, Tušinovskį ir Zanonato. Gal jūs norėtumėte ką nors e, pridurti? Dėkuoju, pirmininkė. Taigi štai ką norėčiau pridurti. Šiandien yra geolokalizacijos dvi satelitinės sistemos. Yra Europoje naudojama GPS sistema ir dar yra rusų turima sistema. Visa tai be jokios abejonės buvo pirmiausia naudojama gynybos tikslais, na, o po to ir civiliniais tikslais. Ir tuo mes šiandien galime ir naudotis. Šiuo metu yra trys naujos sistemos kūriamos - Kinijos, Indijos ir mūsiškio Galilėjo sistema. 2019 metais mūsiškio turėtų pradėti veikti. Galilėjo sistema beje turės e, vieną papildomą e, funkciją. Tai yra gauti duomenis iš Žemės Tai reiškia, kad būtent taip galės būti naudojama ši sistema, o GPS ir rusų dabartinė sistema tokios funkcijos neturi. Orbitoje veiks šeši palidovai, 30 palidovų tiksliau, šeši iš jų dar iki šių metų pabaigos. 2019 metais bus pabaigta e, ši sistema. Labai įdomu buvo apsilankyti šios sistemos statybos vietoje. E, ten pamatėme, kaip Europa galės visapusiškai įsitraukti į tą pasaulinį projektą. Be to, dar buvome susipaži... sus... supažindinti su Kopernikus sistema, tai yra planetos fotografijų sistema, e, kuri labai tiksliai gali nustatyti padaryti tas nuotraukas ir nustatyti aplinkos padėtį. Tai yra aukštos rezoliucijos nuotraukos. Na ir dar Agno sistema labai naudinga nedideliems oro uostams, aerodromams, kai lėktuvai kartais turi leistis su labai prastomumu, matomumu. Ir čia šita geolokalizacijos sistema yra labai tiksli. Taigi tas vizitas buvo labai įdomus, daug sužinojome, o mus priemė labai šiltai. Gali, su Galilėjo projektu dirbančių darbuotojų atlyginimai. Buvo tokie nedideli, kad dėja daug mokslininkų uh, E, pasitraukė iš šio projekto. Todėl reikėtų pasižiūrėti, ar negalima būtų ištaisyti šios padėties tam, kad e, mokslininkai ir apskritai darbuotojai pasitrauktų iš šio projekto. Šio projekto direktorius yra pasirengęs atvažiuoti čia į parlamentą ir pristatyti atlyginimų problemą, bet lygiai taip pat jis gali pristatyti ir visą projektą. Mano manimu, labai neblogai būtų jam darbo tvarkę numatyti vietose. Labai ačiū, aš norėčiau papildyti tai, ką jau sakė kolega. Ta misija buvo labai temta, nes buvo daug pranešėjų, gavome labai daug informacijos per labai trumpą laikotarpį. Projektas yra vienas iš didžiausių, kurie yra svarbus įtrė. Dabar agentūra užbaiginėja sutartis Kai kurios tų sutarčių siekia net vieną milijardą eurų. Mes tikimės, kad sistema dvigubės kas dviejus metus, kad jos apimtis didės. Mums buvo pristatyta saugumo sistema. Ji yra labai plačios apimties ir jau puikiai veikia. Tai yra puikios žinios šiandieniniam pasauliui. Mes norime, kad ir Koperniko sistema valdytų GNSS panašiai, kadangi Koperniko saugumo sistema nėra tokia stipri kaip Galilėjo. Iškyla rimtų problemų dėl darbuotojų skaičiaus. Be to, e, turime neigiamą koeficientą ir reikia, aišku, e, taupyti žmogiškųjų išteklių srityje, bet to negalima taikyti naujai agentūrai. Ačiū, dėkoju kolegos, dėkoju visiems. Ačiū už tai, kad apsilankėte Prahoje, už tai, kad parengėte ataskaitą. Manau, kad mes turime dar daugiau apie tai padiskutuoti Europos parlamente. Būtinai atsižvelgsime į jūsų pastabas. Tai labai svarbus signalas ir Europos komisijai, nes būtent ji ir valdo šiuos aspektus. Dabar mes kalbėjome apie GNSS agentūrą Prahoje ir vizitą tai į ją. Dabar perkime prie devintojo punkto, tai yra ITRE e misija į interneto valdysenos forumą. Tai buvo ad hoc delegacija į Braziliją. Ir parlamento narių skaičius išaugo nuo keturių praėjusiais metais iki devinių įgaliotų narių. Tai yra kasmetinis susitikimas. Mes siunčiame delegaciją į kiekvieną kasmetinį susitikimą. Mūsų komitetas įtrečia yra vadovaujantis. taip vadovaujantis komitetas. Todėl mums būtina prisimti atsakomybę. Turime devynis įgaliotus narius iš penkių komitetų. Visgi būtent ITRE komitetas yra čia svarbiausias. Turime Europos parlamento delegacijos vadovą tos misijos, kuri vyko į Žapeso Brazilijoje, tai yra mūsų kolega Karlos Zorinio. Kaip matau, jums e, skirtos trys minutės, per kurias e, paprašysiu papasakoti, kasgi vyko prieš kelias savaitės. Mums bus labai įdomu išgirsti jūsų pristatymą. Senhor Presidente, o mais difícil é sintetizar em três minutos. Como disse, a delegação do Parlamento Europeu pozityvų goštą. Aš, kaip sakėte, per tris minutės viską turiu apibendrinti. Man buvo labai malonu vadovauti delegacijai. Mm, lankiausi mūsų komiteto e, vardu. Didžiausia delegacija e, parlamento nuvyko iš, e, lyginant su ankstesniais kartais, mūsų komiteto, kultūros, teisės reikalų, piliečių laisvių komiteto nariai delegacijoje buvo, mes turėjome uh, parlamento mums suteiktus įgaliojimus, per rezoliuciją buvo atitinkama priimta apie parlamento uh, ryšius ateityje su forumu. Mes susitikome su komisija, parengėmėjų susitikimai buvo surinkti, mes susitikome su komisijos narių Ansipu forume, kuris vadovavo komisijos e, delegacijai. Trys tikslai mūsų buvo. Pirmiausia, interneto valdysenos forumo įgaliojimus pratesti, tai reiškia, kad reikėtų išlaikyti valdysenos modelį, stiprinti skaidrumą, taip pat užtikrinti modelio finansavimą, kad kai kurie partneriai netaptų dominuojantys. Diskusijose labai daug apie tai kalbama. E, daugia partnerystės e, požiūris buvo pagrindinis lyginant su daugia partnerystės ir daugia šališkumo požiūriai. Jie buvo aptariami per diskusijas. Interneto bendarbiavimas priskirtų pavadinimų klausimų taip pat buvo svarstytas. Reikia užtikrinti tokį internetą, kad juo būtų pasitikima Kolegos tikriausiai matė susitarimą apie duš, dvišalius susitarimus. Mes apie tai nuolat kalbame parlamente, skaitmeninės darbos varkės kontekste. Kai kurie klausimai tampa vis aktualesni, ypač po teroristinių išpolių Paryžė ir Bamake. Kiti dalykai - interneta ekonomika, kultūrinės įvairovės užtikrinimas, e, saugumas, sauga, tinklo neutralumas, žmogaus teisės, e, esminės infrastruktūros išlaikymas, universalumas, saugumas, naujų praktikų inkorporavimas, nulinis reitingas buvo minimas. E, tai gali būti sudėtinga norint naujiems veikėjams patekti parlamento pozicija apibriež, atsispindi ir galutinėme forumo dokumente. Baigdamas noriu pasakyti, kad ES pozicija, ypač parlamento pozicija, buvo svarbi, mes ir toliau turėtume tuos kitose forumuose siekti išlaikyti tvirtą požiūrį, kaip sakė pirmininkas, tą ir aš noriu pakartoti, mes turėtume išlikti mūsų komitetas lyderių, koordinatoriumi. Yra e, daug labai mūsų komitetui aktualių klausimų aptariama forume. Norėčiau padėkoti ir darbuotojams, kurie vyko su mumis. Jie tikrai gerai labai dirbo, taip padėkoju ir kitiems kolegoms atstovaujantiems kitus komitetus kurie prisidėjo prie mūsų įgaliojimų įvykdymo ir pateisino pasitikėjimą. Ačiū kolega už jūsų pasisakymą. Keturi mūsų komiteto kolegos lankėsi Brazilijoje ir penki iš kitų komitetų - kultūros, teisės reikalų, piliečių laisvių komitetų. Mes, kaip sakėme, esame pagrindinis komitetas. Ačiū Jums, kad lankėtės e, Brazilijoje visi devini e, Eva Kaili taip pat yra e, tarp mūsų, kuri dalyvavo. Ar norite ką nors dar pasakyti, ponia Kaili? Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau kolegos porą minčių pasakyti. Dėkuoju pirmiausiai sekretoriatui, ypač Hugo, už nuostabų darbą. E, visą laiką galėjome kreiptis į sekretoriatą, viskas buvo įrašyta. Kaip e, tikriausiai esate girdėję, Džiau Pesoe yra vienas iš keturių pavojingiausių miestų pasaulyje, bet mes jautėmės tikrai saugus, kaip sakė kolegos, vizitas buvo labai įdomus, vyko daug svarbių susitikimų, dalyvavo e, didžiųjų įmonių atstovai, norėčiau Karlosui už tai, kad viskas buvo puikiai suorganizuota, susitikimai, visi neturėjome laisvalaikio jokio, vyko darbas nuotos ir nepaprastai svarbus dalykai buvo svarstami kibernetinis saugumas, Taip pat e, kalbėjome apie tinklo neutralumą, apie bitkoinus kalbėjome. Tai buvo ypatingai įdomi diskusija. IGF, e, JAV Brazilijos delegacijos buvo svarbios, atsintė svarbių atstovų. E, mes turime išlaikyti mintį, kad e, reikia geriau reglamentuoti šią sritį, tai aktualu parlamentui, bet ir e, žodžio laisvė, e, kalbėjome su Indija, dažnai yra naudojamasi NVO parengta medžiaga internete, bet jeigu NVO kritikuoja vyriausybę, tai tuomet jų svetainės yra uždaromos mes galbūt galėtume toliau dirbti su Indija ir prašyti, kad daugiau demokratijos būtų interneto srityje. Kaip sakė Karlosas, tikimės, kad darbai toliau tęsis gerai ir kad mes kitais metais taip pat galėsime dalyvauti. Dar kartą dėkoju sekretoriatui už puikų darbą ir tikiuosi, kad jam taip toliau dirbant galėsime viską sekti. Ačiū Jums už pasisakymą už lankymasi Brazilijoje. Kitas dešimtasis darbo tvarkės punktas, atsiprašau e, komisijos narės e, ponios Elžbietos Vienkovskos, kad vėluojame penkias minutės. E, bendrosios rinkos strategija, jūs atsakinga už vidaus rinką, pramonę, smulkės vidinės įmonės ir verslumą. Jūs geriau prisimenate savo pareigas negu kad aš. Noriu pasakyti, kad e, mes keičiamės nuomonėmis pagal e, struktūrinio dialogo formatą ir nariai gali pateikti klausimus apie vieną svarbų klausimą, kitų metų komisijos darbo programą. Mums labai įdomu bus išklausyti jūsų, ką jūs siūlote kitiems metams. E, geresnis reglamentavimas, kaip jūs žinote, labai svarbu. Mes visi turime pareigų, prievolių. Ir e, mes visose srityse, galbūt išskyrus vidaus rinką, turime e, sričių, kuriuose dirbame, MVI, verslumas, pavyzdžiui, patenka į mūsų kompetenciją, mums labai bus įdomu išklausyti jūsų. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, kai buvo e, teisingai pasakyta, tai yra mūsų struktūrinio uh, dialogo dalis ir aš e, noriu Jums pateikti naujausios informacijos. Aš manau, kad diskusijos paskui galbūt bus e, įdomesnės negu mano pasisakymas, bet pasakysiu keletą žodžių apie bendrosios rinkos strategiją, vėliau apie pramonės konkurencingumą ir pateiksiu informacijos apie automobilių pramonę, e, Volkswageno klausimą, taip pat kosmoso srityje mūsų planai kitais metais. Tai yra du dalykai, kurie yra įrašyti į kitų metų komisijos darbo programą. Nuo bendrosios rinkos strategijos pradėsiu. Trys svarbiausi dalykai strategijoje - naujos galimybės vartotojams, piliečiams, verslai, mūsų pramonės modernizavimas, ekonomikos apskritai modernizavimas ir Man strategijos svarbiausia dalis yra, nors visos sritys yra svarbios, bet ši sritis yra nepaprastai svarbi, rezultatai. Pirmiausiai, galimybių, naujų galimybių sudarimas vartotojams, profesionalams, verslai, taip pat MVI ir startuoliams mes pateikėme pasiūlymą atitinkamą dėl kapitalo rinkų sąjungos ir noriu pasakyti, kad ši strategija e, turi sukurti bendrą vaizdą ir tai bus vienas dokumentas, strategija, kuri bus patvirtinta rytoj. E, kalbu apie žiedinės ekonomikos priemonių paketą. Aš kartu su komisijos nariu vėlė atsakinga už šias ryties. Strategijoje mes koordinuotus veiksmus ir priemonės pasiūlysime, kad būtų galima pasižiūrėti, kaip sumažinti administracinę naštą, pradant e, veiklą ar plečiant ją, tačiau darbai dar nesibaigė, mes turime e, plėtoti toliau strategijos šią dalį įgyvendinimo laikotarpiu, nes e, strategijas lydi labai išsamus tvarkarašiai ir konkretus veiksmai. Mes siūlome taip pat Europos iniciatyvas startuoliams, siūlome priemonės, kurios sudarytų naujų antrų galimybių verslininkams, taip sakant. Galbūt dažniausiai to prašoma iš įmonių. Mes pasiūlysime naujų e, taisyklių su komisijos narė Jūrova, kuris teiktų naujų galimybių verslininkams. Taip pat reikia gairių apie taisyklių ir egzistuojančių teisės aktų e, taikymą bendradarbiaujamojo pobūdžio e, ekonomikoje. Nes ES turėtų e, plėtoti šią sritį dabar egzistuoja skirtingos priemonės ir skirtingi požiūrį valstybėse narėse. Dar vienas dalykas - modernizavimas ekonomikos. Reikia atnaujintų standartų sistemos, kur laiku leistų pateikti standartus ir tai leistų gali, įmonėms, ypač MVI, lengviau dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose. Kitas, kaip sakiau, svarbus klausimas yra rezultatai. Mums reikia, kad mūsų taisyklės, gairės e, būtų gyventinamas greitai, vietoje, veiksmiai. Mes siūlome išmaniojo gyvendinimo strategiją. E, praktinis atnaujintas požiūris į apžvalgas, į tyrimus e, rinkos bus pateiktas E, norėčiau dar paminėti naują informaciją apie emisijas ir šiame kontekste turbūt nebereikia kartoti, kad mums labai svarbu, jog būtų e, mūsų apžvalgų e, rinka būtų atnaujinta. Mes bandome greitai, kolektyviai veikti, kaip žinia, komisija neturi galiojimų nacionalinių mastų įgyvendinti reglamentų, bet aš šėmiausi lyderystės ir mes žiūrime, kaip viskas vyksta nacionalinių lygmenių. Mes padedame valstybėms narėms koordinuoti veiksmus. Aš tikiuosi e, rezultatų po keletos dienų. Vakar gavome informacijos iš Volkswagen e, susijusios su mūsų tyrimu dar du labai svarbus dalykai. Mes e, dėl emisijų e, realių emisijų išsiskiriančių vairavimo metu ir manau, kad kompromisas buvo pasiektas geras, reikėjo to kompromiso, kadangi Mums reikia e, gerų patikimų bandymo metodų ir reikia, kad greitai būtų galima gyvendinti e, viską ir nuo 400 mg e, NOX iki 160 galėsime sumažinti pagal naujausius tarimus žinau, kad parlamentui labai aktualus šis tarimas, kad yra daug susirūpnimo, bet tikiuosi, kad bus balsuojama už jį, nes mano nuomonė tai yra geras kompromisas, nes jis užtikrina gerą pusiausvyrą iš aplinkos saugos e, pošio taško, bet taip pat reikia e, tikėti, kad pramonė, nors tai yra ambicingas tiklas, jį galės įgyvendinti. E, Mes taip pat e, taikome, rengėme naujas testavimo procedūras dėl um, e, kūro suvartojimo, degalų suvartojimo. Dirbame su komisijos nariu Arijas Kanietė ir pateiksime per keletą ateinančių mėnesių pasiūlymą atitinkamą. Ketvirtas dalykas taip pat nepaprastai svarbus. Mes rengėme pasiūlymą sustiprinti e, tipo patvirtinimą bandant transporto priemonės. Ir mes gruodžio mėnesį pateiksime e, pasiūlymus dėl e, rinkos stebėsienos. Tikrai turime greitai veikti. Bendrosios rinkos strategija čia bus labai naudinga. Pramonės konkurencingumas, dar vienas sritis. E, mūsų požiūris bendrosios rinkos strategijoje yra labai koncentruotas, kaip minėjau, yra keletas e, sričių, įskaitant rezultatus, e, siekiame užtikrinti augimą, konkurencingumą, per ateinančius mėnesius mes pasiūlysime konkrečius veiksmus ir mums reikia jūsų paramos Dėl to tokie sustikimai kaip šis yra mums nepaprastai svarbus. Čia mūsų bendrosios rinkos strategija yra e, derinama su skaitmenės bendrosios rinkos strategija ir panašiomis e, strategijomis, nes tai yra nepaprastai svarbus, vienodai svarbus e, dokumentai. Pramonės skaitmenimas vienas sritis, kitas dalykas pramonės modernizavimas e, tai yra platesnės sritis Mes e, birželio mėnesį patvirtinome naują požiūrį į pramonės konkurencingumą. Veiksmai bendroje rinkoje yra labai svarbus užtikrinant e, šį požiūrį ir norėčiau tris pavyzdžius dabar jums pateikti. Modernizuota standartizavimo sistema leis mums sureaguoti greitai į technologijos rinkos pokyčius. Tokiu būdu įmonėms bus lengviau integruotis į pasaulinę vertės grandinę intelektinės nusavybės patikslinti principai leis geriau inovuoti, konkuruoti ir paslaugos e, leis e, geriau veikti bendrovėms. Mes e, sieksime bendras problemas, būtingas visai pramoniai spręsti, ne tik tai žiūrėsime į bendrosios rinkos strategiją, ne, kalbėsime apie, žiūrėsime nesažinką priekybą, konkurencingumą, e, kitus elementus, kainas, energetikos išteklių kainas. Tai bus daroma kitais metais. Dar e, kosmosos gynyba. Dvi svarbios iniciatyvos komisijos darbo programoje numatytos kitų metų. E, Pirmiausia, dėl kosmoso. Komisija pasiūlys e, kosmoso strategiją Europai, kurias spindės mūsų prioritetą ir viziją. Siekiama ilgalaikėje perspektyvoje e, galėjo ir Kopernikus e, kosminių tyrimų programos potencialą atverti, tai būtų naudinga mūsų piliečiams, procesai spartėja. Šiais metais matėme neblogų pasiekimų mes norėsime e, tikrai atskleisti visą potencialą. Taip pat norime, kad paslaugomis e, galėtų naudotis tiek viešieji, tiek privatus subjektai. Kitas dalykas, kosmoso pramonė, mes norėsime labai aišku europinį atsaką suteikti. Kol kas per anksti išsamei kalbėti apie tai, e, Tik tai prioritetai dabar e, formuojami, vakar su Luksemburgo apie tai kalbėjome. Tačiau man atrodo, kad pirmiausiai mes turime gyvendinti Kopernikus ir Galileo programas, taip pat numatyti priemonės e, paremti galimybės e, pasinaudoti paslaugomis rinkoje Toliau mes turime e, žiūrėti galimybės, kurios leistų skleisti rinkos naujas galimybės ir sieksime e, geriau derinti mokslinius tyrimus ir prioritetus kosmoso srityje. Valdysena e, dar vienas svarbus elementas dėl gynybos iš dalies ar net ir ne, nemenka dalimi e, tai susijęs su e, kosmoso politika. Turime veiksmų planą gynybos srityje, du esminiai tikslai numatyti, pirmiausia, gynybos srityje bendradarbiavimą stiprinti ES ir strateginė autonominė svarbiausia srityje užtikrinti ES. Gynybos pramonė, bendroji rinka, moksliniai tyrimai ir technologijos. Tuos visus dalykus derinsime, inkorporuosime egzistuojančius prioritetus, taip pat derinsime kitas strategijas, kaip kad e, globali strategija saugumo politikos srityje. E, Pane Mogherini už tai atsakinga yra. Atsiras ir naujų pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl e, vyriaus vyriausybinių palidovinių komunikacijų. Gynybos pramonė ir politika yra labai svarbus mums dalykai. Aš jums vėliau vėl pristatysiu naujamsią informaciją šiais klausimais. Mūsų tikslas yra sudaryti sąlygas augimui, darbo vietų kūrimui Aš norėčiau dar e, pasakyti, kad mes norime sustiprinti e, pramonę Europoje, padaryti ją labiau konkurencingą. Oh, e, Labai ačiū, dabar pradėsime diskusijas. Politinės frakcijos pirmiausia Kaniš, EPP frakcijos vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisariai. Atsiprašau, kad turėjau išeiti dėl garsiai suskambėjusio telefono, buvau nemandagus, atsiprašau dėl to. Mano klausimas jums kaip komisarė atsakingai už pramonę būtų toks. Dabar mūsų sukrėtė skandalas automobilių gamintojų sektoriuje. Tai yra vienas iš svarbiausių žaidėjų pramonėje. Čia pirmauja Europos technologijas, ypač diselinas rytyje. Buvo išsakyta nuomonių, kad problemų kelia dizelinas ir mes turime atsikratyti dizelinių variklių, pereiti prie elektros ir panašiai. Visgi Europa šiuo atveju yra labai konkurencinga, nes jos technologijos yra naujausios. Mano manimo atsisakymas nepasitarnautų rinkos interesams. Aš norėčiau paklausti jūsų kaip komisarės. Aš žinau, kaip veikia ES hierarchija, bet jūs kaip komisarė e, tikrai turite daug jėgos. Tad noriu sužinoti, Kaip jūs e, numatote Europos automobilių e, pramonės e, apsaugojimą? Reikia nepamiršti ir konkurentų grėsmės. Kaipgi suderinti tai su mūsų griežta teršalų draudimo politika? Nedėkoju dabar SND vardu Denika. Aš kalbėsiu rumuniškai, nes šiandien ypatinga diena. Norėčiau pasveikinti e, visus rumunus, kurie atvyko į koordinatorių posėdį. Romanian, all of Šiandieną Rumunijos diena, su tuo noriu Jūs ir pasveikinti. Aš norėčiau pasveikinti komisijos narę, kaip visuomet labai džiaugiamės, kai jūs e, atvykstate. Turiu vieną problemą ir norėčiau papasakoti apie ją. Parlamentas ir įtre komitetas, pirmiausia, mūsų komitetas užsijima pramonės reikalais. Jūs komisijoje atsakinga už pramonės klausimus ir aš norėčiau pakalbėti apie problemas, nes yra daug neiškumo Ne visuomet mes gauname būtiną informaciją ir ne visuomet informacija e, mus pasiekia iš e, atitinkamų padalinių komisijos, pavyzdžiui, augimo generalinio direktorato. Ir aš noriu pasakyti, kad jeigu mes e, ne, galime kartais patvirtinti tam tikrų dokumentų, nes negauname informacijos. Ir augimo generalinis direktoratas mums savo, kad mes nesame atsakingi už tam tikrus dokumentus kiti, o e, energetikos generalinis direktoratas taip pat nieko mums nepateikė, siekdamas išvengti konfliktų. Dabar apie atvartinius taršos leidimus rengėme pranešimą ir e, bandome įsigilinti į poveikio vertinimą apie tai, koks bus poveikis pramoniai, Ir informacija, kurią gauname, nėra gausi. Mes pateikėme klausimus ir kol kas negavome atsakymų. Galbūt šiandien po pietų gausime tuos atsakymus. Taigi taip viskas įvyksta. Vakar vyko diskusijos apie energetiką. Energetikos generalinio dektorato atstovas mums sakė, ir aš tikiuosi, kad gerai viską supratau, mums sakė, kad komisija nepritarė ilgalaikiams sutartims. Pramonė mums sako, kad nori numatyti, galėti numatyti tai, kas vyksta ateityje. Ir aš manau, kad jūs taip pat e, žinote, e, kad e, numatomumas yra geras dalykas, nes gali tuomet visai kitaip planuoti savo ateitį Regio generalinis direktoratas mus pateikė taip pat savo pasiūlymų ir noriu pasakyti jums, kad mes siūlome išmaniuosius tinklus, o paskui pramonė turės plėtoti galimybės atsižvelgdama į energetikos kainų augimą arba kritimą. Ir mums buvo e, šokiruojanti tai žinia tiek pirmininkui, tiek mums, nes e, tai gali labai neigiamai paveikti pramonę. Ir manau, kad e, e, plienas ir anglis, kas e, buvo ES pagrindas, dings ir mes nebeturėsim šios pramonės ir vargu ar galėsime funkcionuoti ateityje be šio elemento. Aš manau, kad komisija ir augimo generalinio direktorato atstovai turi dalyvauti e, diskusijose. Mūsų mes negalime e, e, taiksis tokia situacija, kad žmonės atės 8 iš šitą į darbą ir lauks iki 8 vakaro, kol kris kainos. Mes turime galvoti apie pramonę. Kolik Tošinovski on behalf. Kolega Tošinovski, AKR frakcijos vardu. Ar šiandien ir Čekijos Respublikos nacionalinė kalba? Ne, bet kuriuo atveju galite kalbėti čekiškai. Máme e, národní den a netrou. Ačiū Pone pirmininkė, ne, šiandiena nėra mūsų valstybinė diena. Rumuniškai dėja negaliu kalbėti, bet noriu pasveikinti kolegą iš Rumunijos su šia diena. Aš džiaugiuosi, kad galime apsikeisti nuomonėmis su komisijos nare. Kalbame apie tokį svarbų klausimą kaip bendroji rinka. Tai yra vienas iš ES ramščių. Mes visi žinome, kad išlieka dar daug kliučių kelyje. Nepakankamai greitai darome pažangą. Vis dėlto Noriu padėkoti Jums už tokį aišku pristatymą. Labai trūksta laiko, todėl aš pasakysiu tik dvi pastabas. Pirmiausia, apie laisvą paslaugų judėjimą. Tai vienas iš esminių ES principų. Mes dažnai matome, kad paslaugų e, sritis susiduria su didelėmis problemomis, e, kai yra perinama prie tarp valstybinio lygmens. Aš prisimenu, kai pirmininkavo Čekijos Respublika buvo priimta direktyva, kurioje e, buvo nuostatos apie bendrosios rinkos paslaugas. Mano klausimas yra štai koks kokie numatomi tolesni žingsniai, juk daugelis iš tų kliučių yra e, biurokratinės. Kaip jūs tai vertinate, kaip matote tolesnius veiksmus, kaip reikėtų įveikti tas kliūtis? Antroji pastaba yra susijusios su intelektinės nusavybės teisėmis. Labai džiugu, kad bendroji rinka numato ir papildomą apsaugą generinių vaistų gamintojams. Žinau, kad tai yra tokia ypatinga rinkos dalis. Numatomos ir išimtis importui iš trečiųjų šalių. Reikia, kad būtų numatyti atitinkami laiko terminai, nes jei nebus išspręstas šis klausimas, tai labai daug generinių vaistų gamintojų paliks Europos rinką. Tai būtų didžiulis praradimas, nes generiniai vaistai yra nepaprastai svarbus ekonomikai. Dėkoju komisijos nariai, ačiū, kad atvykote. Ponas Giurk. Dėkoju, norėčiau padėkoti komisijos nariai už pateiktą informaciją. Konkurencingumas iš ties yra nepaprastai svarbi tema, ypač mūsų komitetui. Mums reikia teisinio pagrindo. Tokio, kuris iš tiesų pagelbėtų įmonėms. Deja, šioje srityje vis dar išlieka labai daug kliučių. Todėl mūsų įmonės nėra pakankamai konkurencingos ir sėkmingos pasaulinėje rinkoje. Aš turiu klausimą. Ankstesnis kalbėtojas jau tai paminėjo. Mes kalbame apie patekimą į trečiųjų šalių rinkas. Jos yra ganėtinai ribotas. gamyba gali prasidėti Europoje. Mes ėmėmės veiksmų sertifikavimo srityje, bet ar yra numatomi tolesni žingsniai e, skirti generinių vaistų gamintojams, kurie nori eksportuoti savo produkciją į trečiasią šalis? Ar yra kažkokios paskatos jiems? Patentų apsaugos reglamentas nėra pakankamas, mums reikia kur kas daugiau nuveikti, reikėtų patobulinti savo veiksmus ir kurti daugiau darbo vietų. Dėkoju dabar Blanko Lopes. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, presidente. Me gustaría hacer. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau tik tai vieną pastabą išsakyti. Strategijoje skirtoje stiprinti vidaus rinką yra vienas skyrius apie e, bendradarbiaujamąją apie bendradarbiaujamąją ekonomiką. Na taip, šis modelis turi daugybę privalumų, nes taip yra optimizuojama pasiūlos ir paklausos santykis, bet čia niekas nekalba apie riziką tik tai kalbama yra apie poveikį naujų įmonės modelių dabar egzistuojančioms rinkoms bei e, galima teisinį nesaugumą. Tačiau bendradarbiaujamosios ekonomikos didžiausias iššūkis be vartotojų apsaugos dar yra darbuotojų apsauga. Bendradarbiaujamoji ekonomika numato daugiau lankstumo bei padeda geriau suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Dėl to atsiranda naujų e, modelių, e, sukeliančių daugiau nesaugumo. Todėl labai apgailestauju, kad komisija ėmėsi šios iniciatyvos. Tiksliau, džiaugiuosi, apgailestauju, kad komisija nesėmė iniciatyvos šioje srityje. Ačiū dabar žodis ponui Piperiui. Dėkoju pirmininkė, gerbiamą komisijos narę. Aš sėdžiu čia kitame salės gale. Norėčiau porą pastabų išsakyti. Pirmiausia, automobilių pramonės emisijų klausimas. Komisijos pasiūlymas, kurį ką tik tai pristatėte, mano vertinimu yra tinkamas. Pasiūlyme yra tikslų, kurių galbūt bus sudėtinga pasiekti, tačiau dėl to, kas atsitiko, manau, verta bandyti. Gal galėtumėte man dabar paaiškinti, kasgi nutiktų, jeigu mes atmestume tą pasiūlymą, kokios to pasiekmės būtų automobilių pramoniai. Be to, noriu dar pabrėžti, kad Europoje dirba 12 milijonų darbuotojų automobilių pramonėje. 75 procentai automobilių vertės yra sukūriama MVI, kuriuose dirba mažiau nei 250 darbuotojų. Taigi mažasios įmonės sudaro 75 procentus visų pagaminamų automobilių grandinės dalies. Kasgi dabar nutiktų, jeigu mes atmestume tą pasiūlymą? Mes smerkiame nusikalstamą veiklą vienos įmonės, tačiau nereikia, kad nuo to nukentėtų visa, visas sektorius. Na ir kitas aspektas - ginklai, medžiokliniai ginklai. Šaunamųjų ginklų direktyva dabar yra rengiama ir mes e, esame labai sunerime. Todėl, kad su mumis susisiekė daug medžiotojų, jie būkštauja dėl savo ateities nes atrodo, kad e, šis e, sektorius, na, bent jau medžiotojai šiame pasiūlyme yra lyginami su teroristais, o mes tam negalime pritarti. Gerbėjom komisijos narė, yra daugybė gandų sklindančių apie tai, e, ką komisija konkrečiai ketina daryti. Galbūt galėtumėte paaiškinti, pristatyti, kad išsisklaidytų e, visi šie e, būkštaimai. Dėkuoju iš jūsų e, klausimus. Čia jau gal daugiau su gyvūnų gerovė būtų susiję. Dabar ponai Gerekui žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pakalbėti apie automobilių pramonę. Jie tikrai nėra vienalytė Europoje. Yra tokių šalių kaip Lenkija, Ispanija, Rumunija ir kitos, kuriuose vidutinės automobilio amžius yra 30 metų. Taip yra Lenkijoje, pavyzdžiui. Tai reiškia, kad mes esame, kad mes esame atliekynas, metalo laužo centras. Ir būtent todėl mūsų išmetamų teršalų kiekis yra labai didelis. Visgi mes turime struktūrą, kuri numato, kaip turėtų veikti mažos ir vidutinės įmonės, tai jos Europoje turi nevienodas sąlygas. Kai kuriuose šalise RIPE nuostata nėra priimtina, pavyzdžiui, tose, kur gamintojai turi monopolinę poziciją. Visą tai būtų galima išspręsti, jeigu visos šalis priimtų RIPE nuostatą. Nes tokiu atveju mes nestabdytume NVI vystimosi. Be to galėtume geriau kontroliuoti ir išmetamus teršalus. Ačiū. Dėkoju, dabar ponas Rubik. Dėkoju. Norėčiau padėkoti gerbiamai komisijos nariai už jos visokiojo paparamą MVI. Turime Erasmus programą skirtą jauniems verslininkams, ji labai sėkmingai veikia. Tikimės, kad projektas bus tęsiamas. Vakar kalbėjome apie moteris įmonių valdybų tarybose. Taip pat buvo aptarta tai, kad moterų nedarbo, nedarbas didelis tam tikrose šalise. Prieš, kuriant naujas koncepcijas, reikia drąsių sprendimų imtis. Dabar turime naujų iniciatyvų dėl mikro įmonių. Šiais metais milijoną imigrantų priimsime kitais metais galbūt net dvigubai daugiau. Reikia bandyti juos traukti į darbo rinką, integruoti, bei e, reikėtų skatinti e, juos e, imtis verslo taipogi. Taigi verslumas, verslas gali suteikti naują šansą migrantams pas mus atvykstantiems. Ir taip pat reikėtų bandyti išlaikyti kaip įmanomas didesnį apsaugos jų lygį. Iki 2010 metų gamyba turėtų išaukti Europoje. Tikslas yra gražus, tačiau labai gaila, tendencijos realios yra priešingos, kas metai 15 procentų šios sektorius yra prarandama. Taigi aš tikiuosi, kad iki 20 metų 30 procentų padidės gamyba Europoje. Ir tikiuosi, kad bus sukurta darbo vietų ir kad bus e, gaminamas, ne, gaminamas neskurdas, o e, turtas. Ir tik tai kurdami e, darbo vietas galime tai padaryti. Toliau, vidaus degimo varikliai. Negali būti jie visi laikomi blogais. Reikia suprasti, kad pervežant prekes, krovinius E, dizeliniai varikliai yra naudingas dalykas. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Pane Mūdė, aš norėčiau prisidėti prie kolegos Blanko Lopes apie dalymosi ekonomiką, apie bendradarbiavimo ekonomiką. Mes privalome nepamiršti tos svarbios grupės tų žmonių, kurie dirba šiame sektoriuje. Be to gerai, kad jūs paminėjote žiedinę ekonomiką. Būtina siekti rezultatų šioje srityje, o tam, kad jų pasiektume, prireiks esminių reformų. Buvo kalbama apie e, remontą, ripę, su tuo yra susiję labai daug sprendimų. Aš labai laukiu pasiūlymų ir tikiuosi, kad jie bus toli siekiantis. Rytoj juos pamatysime. Jūs kalbėjote ir apie erdvę. Tai yra milžiniškas sektorius Jis nepaprastai svarbus, nes apima labai daug aspektų, tokių kaip klimato kaita, saugumas, gynyba, sveikata ir kitos. Tik šiek tiek yra neaišku, kam kokia atsakomybė priklauso, nes šioje srityje veikia labai daug organizacijų. Todėl aš džiugiuosi jūsų išvalgomis, kaip būtų galima išspręsti tas problemas. Reikėtų be abejo ir daugiau bendratarpiavimo su Europos parlamentu, kai kalbame apie erdvę. Man atrodo, kad čia atsirado spraga bendraujant Europos parlamentui, agentūroms ir komisijai. Būtų labai gerai, kad jūs kalbėtumėte ir apie tos spragos panaikinimą. Ačiū. Dėkoju dabar ponė Virkūnen. Ačiū ponė pirmininkė. Mes sekmadienį švesime nepriklausomybės dieną, tai tą progą kalbėsiu suomiškai. Labai ačiū, ponia komisarė. Dėkoju už jūsų pristatymą. Turiu kelis klausimus. Visų pirma, norėčiau pritarti pastaboms apie dalymosi ekonomiką. Ji labai svarbi, gerai, kad tai įtraukta į kitų metų darbo programą. Žinome, kad Europoje yra nemažai įmonių, kurios susiduria su sunkumais, kadangi teisinės pagrindas sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu nepripažįsta jų egzistavimo. Pavyzdžiui, Airbnb kai kuriuose vietose tai yra netgi draudžiama. Labai svarbu, kad mes priimtume naujoves ir jas pasitelktume, darydami pažangą. Taip galime pritraukti naujų investicijų ir didinti paslaugų apimtį. Kai kalbame apie tas pačias paslaugas, tai e, turėtų galioti tos pačios e, taisyklės, bet reikia nepamiršti, kad Uber nėra taksi paslaugos, o Airbnb nėra viešbučiai. Tad mums reikia teisinio pagrindo, kuris supaprastintų nuostatas tam, kad tos įmonės galėtų veikti ekonomikos srityje. Mes e, norėtume paskatinti dalymosi ekonomiką. Antras labai svarbus klausimas susijęs su bendrosios rinkos ateitimi. Mes norime pabrėžti bendrosios rinkos svarbą dabartinėme kontekste, kai vyksta pabėgėlių krizė. Pasienio kontrolė vėl įvesta kai kuriuose šalise. Laisvas asmenų judėjimas mums yra nepaprastai svarbus, todėl mes privalome pagalvoti apie atnaujintos sienų kontrolės pasiekmes rinkai. Privalome išsaugoti vidaus rinką. Noriu grįžti ir prie Markus Pypę pastabos. Mums tai kelia labai didžiulį nerimą Suomijoje Kaip jau sakiau, artėja Suomijos nepriklausomybės diena, ji bus sekmadienį. Mes e, turime e, atsargų pajėgas, kurios e, turi ginklus, bet dabar tai bus uždrausta pagal ginklų direktyvą. Suomija norėtų, kad būtų numatyta išimtis tam, kad galėtų išsaugoti tie asmenys savo ginklus. Ačiū. Ah, okay. Pardon. <laughs> Merci, monsieur. Ponas Marta, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Norėčiau palinkėti e, kaip geriausias, kaip galima geriausias šventės e, e, rumūnams, ypač e, metalurgijos pramonės atstovams. Mes turime galvoti, kaip e, atrodo mūsų rinka su visų pasauliu lyginant. Mes negalime kalbėti apie Europos bendrąją rinką, negalvodami apie visą kitą pasaulį, nes um, mes bandome konkuruoti, mūsų pramonė bando kontruoti ir mes Dabar e, žinome, kad kažkas vos ne e, paspaudimu mygtuko gali pakengti visai mūsų pramoniai, nors mes ir stengiamės, tarkime, taisyklės kažkas e, taikyti ir panašiai. Ir pavyzdžiui, Kinija, Kinija ne tokių pataisyklių laikosi kaip mes ir mes E, dabar esame susirūpinę dėl to, kad e, daromi siekiai, jog Kinija būtų pripažinta kaip rinkos ekonomikos valstybė. E, žinote, kad vykdoma tam tikra monetarinė politika Kinijos ir kad vienu piršto paspa, mygtuko paspaudimu galima pakengti visai Europos pramoniai. Mes E, bandome bendroje rinkoje turėti bendras taisyklės tam, kad e, nevyktų nesažininga konkurencija, bet apie Kiniją to negalime pasakyti, ypač e, esant plieno pramonės kriziai. Jūs turite pripažinti, kad mes negalėsime vienod, kaip vienodi priešininkai kovoti su ta situacija Dar vienas dalykas e, - galimybė e, veikti mūsų įmonėms Kinijoje. Pavyzdžiui, dabar e, yra reikalavimas, kad Kinai dalyvautų mūsų įmonių veikloje ir tai taip pat yra susiję su patentai, su mūsų žiniomis. Norėčiau jūsų paklausti, kokia yra jūsų nuomonė apie tai, galbūt tai yra ne visiškai jūsų kompetencija, bet jūs kaip atsakinga už pramonę E, galite tą pasakyti ir kaip Europa gali e, būti lyderė strateginėse srityse. Man atrodo, kad mums reikia e, apibriežti mūsų geografinę rinką. Mes matome, kad kai kuriuose srityse Euro, vyksta bendradarbiavimas trečiųjų šalių su Europos pramonėmis Ir taip pat užveriame akis tam tikriems produktams, kurie atvyksta iš Kinijos, uh, Italijos pavyzdžiui pavyzdys. Nerūdijantis dėl nerūdijančio plieno. Ir Europos komisija paprasčiausiai užmerkė akis akis prieš tam didžiulį importą e, nerūdijančio plieno iš Kinijos, o Kinija šiaip yra užplūdžiusi pusę pasaulio, užtvindžiusi savo mm, plienų. Kolega Helmeris. Ačiū pirminkė. Skirtingai nuo kai kurių kitų kolegų galėčiau pasakyti, jog Jungtinė karalystė nešvenčia nepriklausomybės dienos šiandieną, bet tikiuosi, kad mes galėsime tokią dieną švesti po mūsų referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje. Gerbiama pirmininkė, norėčiau padėkoti už jūsų įdomų pasisakymą. E, matome, kad per diskusijas daug kas kalbėjo po jūsų pasisakymo apie E, pramonę. Aš e, norėčiau paklausti jūsų, ar jūs nemanote, kad energetikos kainos yra didžiausia problema Europos pramonė ir ką jūs galvojate, Ir noriu paklausti jūsų taip pat, ar jūs kalbėsite su savo kolegomis e, komisija, kurie užsijima energetikos ir klimato kaitos dalykais ir paraginti juos pakeisti dabartinę politiką, kad būtų galima užtikrinti saugę ir nepakanka, ne per daug brangę energetiką Europoje. Aš taip pat norėčiau paklausti komisijos narės, ar ji e, nemano, kad apvartinių taršos leidimų sistema e, E, yra vienas dalykas, bet kita problema yra anglės nutekėjimas. Mes e, ar neturėtume padaryti daug nuolaidų tiems, kurie vartoja daug energetikos išteklių ir ar negalvojate, kad e, MVI patiria labai daug problemų dėl apivartinių taršos leidimų sistemos? Yra daug skirstumų tarp valstybių narių, bet mums nereikia kažkokio referendumo specialaus, kad būtų galima visose valstybėse narėse švesti nepriklausomybės dieną. O dabar ponė Nibler. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju, tai neišgirdau visko, ką jūs pasakėte, bet skaičiau jūsų vidaus rinkos strategiją. Noriu paminėti tris dalykus. E, liberaliosios profesijos advokatai, e, gydytojai, architektai ir panašiai. Šio, šių profesijų atstovai Vokietijoje, kaip ir daugelėje kitų šalių, e, reglamentuoja savo veiklą patys, yra asociacijas tam tikros, kurios užtikrina profesinių paslaugų standartus aukštus. Jos užtikrina taip pat mokymo aukštus standartus ir tai taip pat e, reiškia, kad jie atlieka tą darbą, kurio neturi už juos e, atlikti valstybė jie užtikrina, jos tos asociacijos užtikrina kokybę ir valstybė nebeturi rūpintis tuo. Mes girdėjome e, jau daug apie Volkswageno e, skandalą, atsiprašau, apie tai kalbėjo ponas Siriubik, ponas Piperis. Reikia dabar mums viską teisingai padaryti. Negalima uh, dizelinių technologijų išmesti šiukšlių dėžę paprasčiausiai, tai yra gyvybinga technologija ir daug yra automobilių, kurie yra su dizeliniais e, varikliais, kurie ai, vartoja dizelinį kūrą. Reikia galvoti apie ateitį dizelinių technologijų ir Kitas dalykas, apie tai kalbėjo kolegė iš Suomijos, e, šaunamieji ginklai. Vokietijoje yra labai griežti įstatymai ir mes nesutiksime su europinio lygio e, principų derinimu. Tai yra atvejs, kur nereikėtų daug reglamentavimo. Ponas Enkelis, ačiū. Jūs e, sakėte, kad norėtumėte, jog pramonė ES sustiprėtų. Tačiau e, dabar yra taip, kad per pastarosius metus pramonė sumenko, susilpnėjo ir noriu paklausti jūsų, ar nepastebėjote, jog yra ryšys tarp euro, kuris yra pernelyg stiprus Europos pietinėms valstybėms, nes jis nebegali eksportuoti kaip anksčiau Ir kita vertus, euras yra pernelyg silpnas tokiam šalims kaip mano Vokietijai. Tai taip pat e, neigiamai veikia e, tam tikrus dalykus ir e, atsiliepia pramoniai. Noriu paklausti jūsų, ar yra ryšys tarp vienodos valiutos visiems, kuri kenkia pietų Europai ir tam tikros subsidijos šiaurinė Europos daliai. Labai ačiū. Ar dar kas nors norite paklausti? Ne. Daug klausimų sulaukėte. Viskas buvo labai įdomu. keturios temos labai svarbios - pramonė, vidaus rinka, verslumas, MVI, taip pat ir kosminės erdvės politika. Apie tai sulaukėte klausimų. Irgi. Prašom žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu sugrupuoti jūsų klausimus, tačiau atsiprašysiu jeigu ne viskas bus labai gerai suskirstę, bet ir iš eilės bandysiu atsakyti. Pirmiausia, apie automobilių pramonę. Keletas klausimų buvo apie tai. Norėčiau tvirtai pasisakyti, mes nenorime atsisakyti dizelinių variklių. Norime paremti mūsų automobilių pramonę apskritai. Tai yra bendras atsakymas jums, kurie to klausime. Ir aš komisijoje e, turiu e, žiūrėti į pramonės interesus. Aišku, mes neturime pamiršti visų sustarimų, kuriuos sudarė valstybės narės taryba per ankstesnius metus. Tačiau automobilių pramonė yra e, kaip brangakmenis, bet negalime užmerkti akių prieš sukčiavimo atvejus, kaip kad buvo neseniai nustatyta. Manau, jau geriausias atsakas dabar yra tokioje situacijoje, kokia egzistuoja - siekti susigražinti vartotojų pasitikėjimą. Mes būtent tą turime daryti. Galbūt e, vartotojai sugrįž, mes pasižiūrėsime į šių metų finansinius rezultatus, į kitus ir pamatysime, kaip e, dėl Volkswageno e, elgsis vartotojai. Tačiau mes turime susi, su, at, susigražinti pasitikėjimą. Tam reikia pirmiausiai e, pagerinti e, testavimą e, dėl emisijų vairuojant automobilį. E, Tai yra viena iš globalių procedūrų. Rugsėjo mėnesį kitais metais e, pradėsime darbus, paskui galvosime apie dviejų ketverių metų perspektyvą ir jau nuo kitų metų turėsime švaresnius dizelinius variklius. Mes turime galvoti apie automatinius e, automobilius po 30 ar 20 metų, bet dabar turime mm, kalbėti apie e, bandymus ir techninis reguliavimo komitetas pasiekė tikrai gerą susitarimą. Siekiai yra ambicingi, bet tai palanku aplinkai, nes emisijų lygis po penkerių metų bus sumažintas keturis kartus. Mes su pramonė kalbame apie tai ir žinome, kad pramonė gali tą pasiekti, užtikrinti. Tai nėra kažkas iš piršto išlaužta. Ir automobilių pramonė daug lėšų skiria moksliniams tyrimams ir, ir plėtrai. Tai yra gal uh, moderniškiausia pramonės sritis Europoje. Turime kad, siekti, kad taip ir išbūtų, bet, kad taip ir išliktų, bet turime susigražinti vartotojų pasitikėjimą. Dar noriu vieną dalyką pasakyti. Apie tai kalbėjau prieš savaitę e, Strasbūre, kai kalbėjau apie Volkswageno klausimus su Volkswageno vadovais. Buvau susitikus ir turiu garsiai pasakyti, kad negalime leisti tokios situacijos, kai Europos vartotojai būtų traktuojami kitaip negu JAV. Negalime leisti, kad tai būtų. Žinome, kad aplinkos saugos, ekonominės e, sąlygos JAV skirtingos, bet sukčiavimo atvejai vienodi ir mes turime užtikrinti tokį pat kompensavimo lygmenį, nežinau, kaip bus viskas išspręsta po e, susitikimo su vadovybė Volkswageno išgirdame, kad Europos vartotojai negaus kompensacijos, bet komisija nesitaikstys su tuo ir aš asmeniškai taip pat. Dėl pramonės. Nika to klausė. Turiu atsiprašyti dėl ilgo proceso, dėl to, kad negaunate greitai atsakymų, bet viskas yra gana sudėtinga. Mes tik tai stipriname pajėgumus direktoratuose. Kai kuriems iš jūsų kitiems atsakau tą patį ir noriu pasakyti, kad aš labai daug dirbu energetikos rinkos, energetikos išteklių kainų srityje. Aš negaliu atsiskirti nuo tų klausimų ir nenoriu. Aš Labai daug dėmesio skiriu energetikos sąjungai, energetikos rinkai bendrai, bet taip pat siekiu atstovauti pramonės pozicijai. Susitarimai dėl energetikos išteklių tiekimo yra labai svarbus elementas pramoniai, tai susijęs su planavimu. Mes visuomet sekame padėtį, taip pat sekame energetikos kainų poslinkius. Kai kuriais atvejais tą patį norėčiau pasakyti ir ponui Helmeriui dėl Britanijos ir energetikos kainų plieno gamintojams. Tai nesusijęs su Europos taisyklėmis, bet su nacionaliniais mokesčiais, kurie yra pernelyg aukšti. Aš seksiu, kaip viskas vyksta. Šiandien mes susitinkame tinkamoje grupėje ir pateiksime jums informaciją išsame apie tai, kodėl kai kuriuose šalyse energetikos kainos yra labai aukštos, bet tai nebūtinai susijęs su klimato veiksmais ar Europos energetikos politika tai dažnai sutikė, susiję su valstybių narių vidiniais reikalavimais ir principais. Ir e, taip yra Junktinė karalystė, tą reikia labai garsiai pasakyti. Strategijoje mes kalbame labai aiškiai apie e, patentų apsaugą, apie apsaugos pažymėjimus. E, dirbame su farmacijos bendrovėmis dėl generinių komponentų. Mes planuojame įvesti tam tikrą išimti gamybos, kad būtų galima uh, sukurti tūkstančius uh, darbo vietų aukštųjų technologijų srityje, uh, įmonėse gaminančiose generinius vaistus. Strategijoje apie tai kalbame taip pat. Tai atsispindės mūsų darbo programoje, įgyvendinimo programoje. Dėl e, pasidalomosios arba bendradarbiaujamosios ekonomikos visi žinote, kaip aš ir sakiau, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, padėtis yra daug geresnė negu kitose e, pasidalomosios ekonomikos srityje. Tačiau turiu pasakyti, kad mes negalime kovoti su nauju tokiu verslo modeliu, nes tai yra e, beprasmiška, mes nieko nelaimėsime, atsiranda nauji dalykai kasdien ar naujos prietaikos ir jos bus naudojamos naujiems verslo modeliams. Mes turime e, vieningai spręsti šią problemą visoje Europos Sąjungoje. Ir gairėse reikia numatyti du dalykus. Pirmiausiai, kad bendrovės mokėtų mokesčius, kad viskas vyktų sąžiningai nacionalinių biudžetų požiūrių ir kitas dalykas - užtikrinti reikia vartotojų apsaugą. Mes parengsime gairias, nes dabar nenorėtume naujo reglamento. Tačiau parengsime gairias apie tai, kaip, pavyzdžiui, paslaugų direktyva ar kiti galiojantis teisės aktai, už kuriuos atsakinga komisijos narė Jūrova, tai yra vartotojų apsaugos dalykai, kaip, pavyzdžiui, tie dalykai e, taikomi ir galioja pasidalomai ekonomikai. Ir tai bus skirta valstybėms narėms. Dėl žiedinės ekonomikos, tai glaudžiai susiję su techninėmis patikromis automobilių remontų, mes e, tipo patvirtino direktyvoje tai apibrėšime. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, reikia e, nutraukti praktiką, kai ieškoma palankiausio režimo. E, žiedinė ekonomika labai svarbios priemonės bus ir gyvendinimas bus labai svarbus. Dar vienas dalykas - kritinės žaliavos, e, tai svarbu e, taupant energetikos e, išteklius žaliavas. Ir dar reikia pasakyti, kad kaip ir minėjau anksčiau, šis dokumentas yra bendras aktualus dalykas aplinkai ir pramoniai. Jeigu pramonės atstovai įsitrauks, tai tuomet mes sėkmingai galėsime perdirbti, perdirbti ir pasiekti aplinkos saugos tikslų numatytų priemonių pakete, tačiau pramonė turi mus palaikyti nes jie negali būti mūsų priešai. Dėl šaunamųjų e, ginklų e, direktyvos e, medžiotojai ar kiti žmonės nenukentės, jeigu jie turi tam tikrų uh, hobių, nors aš jų ir nesuprantu, bet mes turime labai greitai reaguoti, ką jau ir padarę esame, e, atsižvelgdami į tuos dramatiškus įvykius, kurie įvyko. E, vienas reglamentas ir direktyva bus e, siūlomi, siekiama bus atsekti ginklų keliavimą, nes žinome, kad yra ir nelegali rinka, mes turime žinoti, kas yra ginklo savininkas ir kaip pavyzdžiui, tas ginklas juda Europos Sąjungoje. Mes turime taip pat užtikrinti, kad e, neutralizuoti, nukenksminti ginklai, kas su jais yra daroma. Žinome, kad po Šarli Ebdo talys traukinio ir Paryžiaus išpolių metu ginklai, kurie, bent jau kai kurie ginklai, e, kurie buvo panaudoti buvo nelegaliai įsigyti internetu vietoje. Ir jie buvo neteisingai e, deaktyvuoti. Ir mes turime spręsti tokias problemas. Galiu užtikrinti, kad visi, kurie uh, medžiotojai, e, kolekcionieriai, tie, kurie nori e, įsigyti e, ginklų, galės tą padaryti. Mes nieko nedarysime su dabartiniais leidimais, jie išliks, jie galios toliau, bet kas norės naujai įsigyti ginklus, turės jau atitikti naujus reikalavimus. Ir norėčiau pasakyti, kad automatai, tokie kaip Kalašniko automatai, bus visiškai uždrausti asmeniniam naudojimui. Manau, kad nereikia daugiau aiškinti. Kodėl? Dėl plieno pramonės ir apivartinių taršos e, leidimų. Galiu pakartoti tai, ką sakiau. Aš atstovauju pramonės pozicijai. Apivartiniai taršos leidimai iš tiesų turi didelio poveikio pramoniai, MVI, bet, kaip jau sakiau, visos valstybės narės 2014 metais sutarė žengti šią linkmę, buvo jau primta sprendimų, bet mes taip pat turime vengti neteisingų sprendimų, kurie galėtų būti labai mm, kenksmingi pramoniai dėl Kinijos. Aš su komisijos nare Malstrom daug dirbu ir galiu pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Martan. Mes turime pasinaudoti visomis prekybos priemonėmis, kad užtikrintume, jog Europos pramonė būtų traktuojama taip pat kaip ir kitų šalių plieno pramonė. Mes e, dabar kalbame apie laisvosios rinkos statusą Kinijai, turime būti mes atvira ekonomika e, tiek, kiek kitos šalis yra atviros ekonomikos. Tai svarbu plieno pramoniai, bet ir kitoms sitims. Jeigu mes e, būsime visiškai atviri ir suteiksime Kinijai laisvosios rinkos ekonomikos statusą, tai E, prieš tai turime viską labai e, gerai apsvarstyti iš skirtingų pozicijų ir nepamiršti pramonės interesų. E, dėl liberaliųjų profesijų, laisvųjų profesijų. Vidaus rinkos komitete sakiau, kad yra penki tūkstančiai reguliuojamų profesijų ES, kuriuose valstybėse nesėja 4-500, jų yra ir kai kurie argumentai yra kartojami tie, kuriuos jūs, ponė Nibler, minėjote Ispanijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje. Jeigu bus liberalizuota šis rytis, bijomasi, kad kokybė ar patikimumas paslaugų nukentės. Aš žinau, kad tikriausiai mes niekuomet neužsitikrinsime tobulos situacijos. Yra daug jautrių klausimų valstybėse narėse, bet reikia kartoti ir gyvendinti pagrindinę mintį. Reikia daugiau laisvųjų, nereglamentuojamų profesijų Europos Sąjungoje. Ir paprastai nėra tiesa tai, kad asociacijos dienos Ispanijoje nėra tokia patikima, kaip pavyzdžiui, kitų kitos e, šaly, kitoje šalyje veikianti profesinė asociacija. Tuos argumentus kartuoja visos 28 šalis, nes jos gina savo rinką. Aš suprantu, kad yra ypatingų profesijų, turime į tai pasižiūrėti labai atidžiai, bet paprastai mes turime galvoti apie visą Europos Sąjungą. Man atrodo, atsakiau į daugumą klausimų, jeigu dar dėl kosmoso erdvės ir valdysenos. Kol kas per anksti kalbėti apie Europos kosmos, kosminės erdvės strategiją, apie jos konkretų e, vaizdą. Vakar vyko diskusijos su pirmininkaujančiu Liuksemburgu. Po Lisabonos sutarties Europos komisija įgavo paralelinių prievalių kosmoso erdvės sityje. Strategija bus rengiama glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Europos kosmoso agentūra e, Šveicarija bus įtraukta, bet Europos Sąjunga yra didžiausia institucija. Iš beveik šimtų procentų mes finansuojame Europos e, kosmoso agentūros veiklą ir mūsų pozicija turi būti labai aiški, niekas negali jos kvestionuoti, mes turime m, mm, turėti galimybę daryti įtaką ir naudotis agentūros paslaugomis. Ačiū. Thank you very, very much. Labai ačiū, ponė komisijos narė. Daug klausimų buvo, labai išsamios diskusijos. Toks dialogas, struktūrinis dialogas kiekvieną mėnesį yra labai svarbus. Mums reikia žinoti, kas vyksta teisės aktų srityje, komisijos lygmenių. Turime žinoti apie jūsų sprendimus, jūsų veiklą. Visi klausimai buvo labai geri, detalūs ir manau, kad jie prisidės prie jūsų tolesnės veiklos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jūs visi be abejo gausite atsakymus į savo klausimus raštu kur kas greičiau negu anksčiau. Ačiū. Geriau greičiau negu vėliau, aišku. Dėkoju. Dabar. Uh, uh, well, thank you, colleagues. Me... Labai ačiū, kolegos. Noriu iš karto atsiprašyti komiteto draugo, generalinio direktoriaus Dominiko Ristori. Jis atvyko į mūsų komitetą ir laukia jau 20 minučių. Dominikai, mes esame Mes apgilestaujame, kad jūs turėjote palaukti, bet taip pat labai džiaugiamės, kad jūs daugiau laiko praleidžiate su mumis. Laukiame labai išsamių diskusijų. Ta tema, kuri įtraukta į mūsų darbo atvarkę. Tai yra antrasis bendros svarbos projektų sąrašas. Generalinį direktorių Galbūt jūs galėtumėte šiek tiek pakalbėti ir apie pirmąjį sąrašą, kadangi iš karto pereiti prie antrojo ir nepriminti, kas buvo pirmajame, nebūtų gal tinkama, reikėtų pasižiūrėti, kokie skirtumai tarptų dviejų sąrašų. Bet savame suprantama, antrasis sąrašas šiandieną mums yra svarbiausias E, tai yra labai svarbu bendrajai vidaus energetikos rinkai ir saugumui bei e, klimato apsaugai. Tai susijęs su visais mūsų tikslais. E, ir energetinės sąjungos srityje labai ačiū ir žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, būdamas čia šiandieną, kadangi energetikos infrastruktūra užima labai svarbu vaidmenį. Aš norėčiau išsakyti tris įžanginės pastabas. Visų pirma, reikia gerai sujungtos rinkos. Tai yra viena iš iš ankstinių sąlygų, kurios leis sukurti tikrai e, bendrą integruotą energetikos rinką. Jūs visi prisidedate kuriant šią bendrą energetikos sąjungą. Kitas dalykas. Europa turi, ko gero, uh, labiausiai išvystytas, euro, išvystytus e, Europ, e, dujų ir elektros tinklus. Be to, aš dalyvauti esu numatęs tartautiniuose formuose ir mes tuose formuose e, girdime tikrai daug pagiriamųjų žodžių iš mūsų pagrindinių partnerių ir konkurentų, tokių kaip JAF ir jie mus giria dėl mūsų žinių Europos tinklų ir inžinerinių tinklų srityje. Trečias dalykas. Kitas mūsų vienas iš svarbiausių tikslų, kaip jūs ir žinote, yra baigti, užbaigti tą energijos e, izolacijos situaciją. Labai džiaugiuosi, galėdamas jums pasakyti, kad e, ką mes e, padarėme e, šioje srityje ir kad mes pasiekėme didelės pažangos. Kaip žinia, po poros savaičių važiuosiu Lietuvą į Vilnių ir ten atidarysime dvi svarbes jungtis. Litpol jungtis bus atidaryta, e, Lietuvos ir Lenkijos jungtis Nordbalt jungtis. Taip pat jungtis tarp Švedijos ir Lietuvos bei Lietuvos ir Lenkijos konkrečiai e, pridės 1200 e, e, MW jungti tarptų visiškai izoliuotų valstybių, tų izoliuotų valstybių, kurios yra nuolikusios Europos e, dalies izoliuotos. Taigi per Lenkiją bus e, Lietuva sujungta su Vakarų Europą, o per Švediją su Šiaurės Europą. Kitas, e, kitas e, pavyzdys Pirienų kalnuose tarp Prancūzijos ir Iberijos pusęsalio e, vasario mėnesį inauguruota e, nauja jungtis. Ir taip buvo padvigubinta jungties gale tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Be to, e, prieš spalio 15 dienos e, viršūnių susitikimą buvo patvirtinta G-pol jungtis e, tarp Lietuvos ir Lenkijos daugiau nei 500 km ilgio ta jungtis turėtų būti. Dabar dėl naujojo sąrašo bendro intereso projektų. 195 nauji infrastruktūrų projektai yra tame sąraše. Labai gerai yra e, rengiamasi tiems projektams, pagrindiniai subjektai yra įtraukiami į juos iš valstybių narių, taipogi e, iš pilietinės visuomenės. Lyginant su pirmuoju sąrašu parengtu bendrėje 13 metais, skirtumas toks yra 108 elektros projektai, 77 dujų projektai, 7 naftos ir 3 e, išmanių jungčių projektai čia yra numatyti. Taigi, lyginant su ankstesniuoju sąrašu, naujame sąraše yra 52 e, bendros svarbos projektais mažiau. Taip yra todėl, kad 13, tai maždaug 13 projektų iki šių metų pabaigos bus sėkmingai e, pabaigti. Na ir dujų srityje bendros svarbos projektų skaičius sumažės tam, kad būtų didesnis dėmesys skiriamas svarbesniems projektams. Taip, mes siekiame geresnės pusiausvėros tarp elektros ir dujų dėl geopolitinių, geopolitinės parlamento valios nes mes čia turime atspindėti, kaip keičiasi mūsų energetikos sistema. Dėl metodologijos porą žodžių. Metodologija keletų skaičių čia norėčiau pristatyti. Dešimties metų tinklų projektai, tik tai tokie projektai gali būti laikomi bendruomenės svarbos projektai. Be to, regioninės grupės e, turėjo labai svarbu vaidmenį vertinant ir rengiant projektus e, kokybinių ir kiekybinių aspektų. Na ir galiausiai pirmą kartą BSP, bendrosios svarbos projektai, buvo atrinkti e, kaštų ir naudos analizės metodus pasitelkiant. NSOA ir NSOG buvo pritaikyti metodai. Taigi visuomenės atstovai taipogi čia dalyvavo šiame procese, e, buvo viešosios diskusijos organizuojamas, konsultuojamas su interesuotais subjektais. Ir štai pavyzdžiui, at, atsinaujinančių šaltinių jungčių partnerių projektai buvo aptarti su NVO ir pilietinės visuomenės atstovais. Taigi, dėl euro jungčių e, projektų, tai praktiškai e, vienbalsiai e, buvo jiems pritarta visose valstybėse narėse. Taigi mes turime veikti susivienyje vieningai siekdami tų projektų patvirtinimo. Dabar dėl BSP bendrosios svarbos projektų svarbos. Čia vėlgi reikia išskirti elektrą ir dujas. Elektros srityje laiku įgyvendinami BSP e, nulems, kad 26 valstybėse narėse bus pasiekti Europos, e, Europos elektros jungčių tikslai iki 20 e, metų. Na, o kitose likusiose šalise gana greitai tie tikslai taipogi bus pasiekti. Elektros jungtis yra pagrindinis dalykas siekiant užtikrinti laisvą elektros judėjimą iš rytų į, šiaur, iš rytų į vakarus ir iš pietų į šiaurę. Taigi dabar dėl to BSP daug kliūčių buvo sukurta daugybė, susidurta daugybėje šalyjų - Vokietijoje, Suomijoje, Niderlanduose, Suomijoje ir kitur. Štai pavyzdžiui, nauja jungtis tarp Slovakijos ir Vengrijos, Lenkijos ir Vokietijos, Bulgarijos ir Graikijos, Bulgarijos ir Rumunijos padidins tik tai regiono galę, pralaidumą Baltijos jūros regione, kaip žinia. BMIP projektas um, yra daug vilčių su juo siejama ir siekiama čia naujų jungčių tam, kad būtų uh, išbrista iš tos neprik... priklausomybės, tiksliau, kad būtų, nebebūtų tos priklausomybės nuo Eurazijos tinklų. Na ir taipogi naujų projektų dar yra Jungtiniai karalystiai ir Airiai numatyta. Dujų srityje kokiegi <clears throat> yra identifikuoti projektai. Jie turėtų prisidėti prie diversifikavimo dujų tiekimo. Suskistintų dujų e, srityje viduržėmė jūros srityje yra numatyta projektų, taipogi čia yra siekiama padidinti geresnį, tiksliau padaryti prieigą prie energijos šioje, šiame regione. Na ir dar jautrausiose srityje, kad pavyzdžiui tarp Prancūzijos ir Ispanijos labai svarbu yra užtikrinti dujų perdavimą iš pietų į šiaurę. Ir taipogi svarbu yra um, sustiprinti vidaus rinką, du, dujų vidaus rinką. Reikia rytų ir pietričių Europą E, įtraukti glaudžiau tai, pavyzdžiui, naują terminalą numatant Kroatijoje, tarp Lenkijos ir Slovakijos, Slovakijos, Bulgarijos ir Rumunijos svarbu užtikrinti jungtis ir taip mes į tą jautresnį regioną užtikrinsime e, tiekimo saugumą tame regione. Taipogi čia reikia paminėti ir Baltijos jūros regioną. 60 maždaug projektų turėtų būti pabaigti iki 17 metų pabaigos. O tai, kas yra svarbu, tai kad tie projektai prisidės prie reglamentavimo sustiprinimo. Kaip žinia, mes Europoje turime privalumą, nes turime vieną iš labiausiai pažangių reglamentavimų. Todėl, kad dažnai dėl reglamentavimo trūkumo trūksta ir investicijų. Taigi mes norime užtikrinti daugiau skaidrumo ir taipogi skaidres administravimo procedūras mes be jokios abejonės pasinaudosime visais e, turimais būdais, visomis turimomis priemonėmis, e, Connecting Europe, pavyzdžiui, priemonė. E, taipogi struktūriniai fondai bei kiti fondai bus panaudoti tam, kad būtų greitai, sparčiai siekiama pažangos. Turime užtikrinti tinkamą saugos lygį bei konkurencingumą ir integraciją didinti šioje srityje. Dėkoju už dėmesį. Ačiū gerbiamasis generalinių direktoriau. Pradėsime galbūt nuo frakcijų atstovų. Kolega Karinš nuo EPP frakcijos pirmiausiai. Mr. Ristori was. Uh, Dėkoju už pasisakymą. E, tikrai labai išsamus jis buvo, e, labai e, plačiai buvo nušviesta situacija, įvairūs subjektai pristatyti. Aš vieną komentarą ir klausimą turėčiau dėl Europos energijos rinkos. Jis susiduria su dviemis, dviejomis problemomis. Pirmiausia, tai būtų tos fizinės jungčių problemos. Na ir kitas uh, E, kita kliūtis tai būtų reglamentacinis aspektas. Net ir, pavyzdžiui, kai fizinės infrastruktūros egzistuoja, kartais reglamentavimas kliudo. Taigi dabar klausimas mano būtų toks. Kai antrasis BSP projektų sąrašas bus parengtas, ar fiziškai bus jau įmanoma turėti uh, pakankamai, e, pakankamai išplėtota Europos e, energijos rinka tiek elektros, tiek dujų srityje, ar dar reikės ir trečio etapo. Na ir kitas dar klausimas dėl reglamentacinių aspektų ir problemų. Kaip e, įmanoma bus pašalinti e, tas reglamentavimo problemas be fizinių iškylančių problemų. Ačiū dabar kolega Danik iš socialistų. Danika, ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai malonu, kad jūs atvykote šiandieną pas mus. Ir Gaila, kad jūs nesutikote dalyvauti įtre ankstesnėme posėdėje kalbėti apie rinkos e, stabilizavimo mechanizmą. Mes galėjome, būtume galėję kai ką pasiaiškinti, rengdami pranešimą. Dabar norėčiau kai ką pasakyti. energetikos klausimas klausimai nelabai dažnai svarstami tokiuose delikačiuose mm, diskusijose. Vakar vienas iš jūsų kolegų buvo pas mus, bet sakė, kad vėliau pakalbėsime apie energetiką. Bet reikia kalbėti apie energetikos sistemų saugumą. Reikia taip pat kalbėti apie tai, kaip galima daugiau užsitikrinti žaliosios energetikos. ir, bet mes neturime kaupimo galimybės. Nedaug mes e, turime ekspertizę šiuo klausimu ir galbūt galėjote ateiti ir pasakyti, e, pavyzdžiui, ar galima siekti atsinaunančios energetikos tikslo, kuris būtų didesnis negu 30 procentų ir tai nekeltų pavojus, nes yra apsaugos pakankamai sistemų. Pavyzdžiui, kaupimas energetikos, yra, kad tokia galimybė yra, ar kitos galimybės derinimas e, įvairių energetikos formų su švaria energetika. Mes e, neturime dar sprendimų, yra ir pavojingų energijos formų, bet kyla klaus, yra daug neiškumų ir visi klausia, kokia yra ateitis. E, vakar buvo sakoma, kad nereikia sudarinėti ilgalaikio energetikos išteklių tiekimo sutarčių ir viskas E, visi buvo šokiruoti, nes kaip dabar reikia ateiti į darbą 8 ryto ir laukti, kol energetikos kaina kris. Ar norima, kad žmonės 5000 eurų mokėtų už energiją, energiją suvartojama namie? Yra daugybė klausimų, mes vis dar laukiame atsakymų. Deja, tų atsakymų nesulaukime. Man atrodo, kad reikia, jog jūs aktyviau veiktumėte. Ir turiu vieną labai konkretų klausimą. Dėl poveikio vertinimo apie apivartinius taršos leidimus. Ar mes pamatysime, ar ne? Ačiū generaliniam sekretoriui, dėkoju, kad atvykote į komitetą. Vis dar daug klausimų išlieka, tai parodo, kad ši tema yra sudėtinga ir labai svarbi. Energetika labai svarbi Europos Sąjungai. Džiaugiuosi, kad jūs paminėjote, kiek projektų jau įgyvendinti, kalbu čia apie jungtis. Man būtų įdomu sužinoti, kokie yra apytiksliai paskaičiavimai. Juk šie klausimai yra labai sudėtingi. Kaipgi dėl srautų tarp pietų ir šiaurės Europoje? Žinome, kad Vokietijos šiaurėje yra labai daug pajėgumų, kurie turi būti perdodami Balkanams. Būtent bendros jungtis turėtų pagelbėti pietų Europos šalims. Tai turėtų leisti išspręsti nestabilumo problemas. Kaip Jūs manote, kada bus galima užtikrinti tas jungtis tam, kad tokios šalis kaip Lenkija ir Čekija neturėtų pernelik daug naštos dėl pertekliaus, kadangi tai yra tranzitinės šalis. Dėkoju, dabar žalieji. Dėkoju, labai ačiū generaliniam direktoriui iš pristatymą. Jūs puikiai žinote, kad mes neseniai priėmėme sprendimą. Aš buvau atsakingas už ataskaitą apie numatomus tikslus. Todėl labai įdomu išvysti naują bendros svarbos projektų sąrašą. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę keliais klausimais. Pagrindinis klausimas, kuris yra keliamas ataskaitoje, yra tai, kaip galima prisidėti prie kiekybinių tikslų 10 ir 15 procentų. Regioniniai tikslai turi būti susijęs su realiomis problemomis, su e, trikdžiais ir panašiai. Ar jums atrodo, kad numatomas būdas yra tinkamas? toliau geriausios prieinamos technologijos. Mes apie tai taip pat diskutavome. Aš asmeniškai manau, kad tai galėtų leisti daugeliu atveju sutrumpinti viską. Žmonės dažnai kuria įvairias koalicijas ir grupės, kurios pasisako prieš didelius projektus. O būtent tos technologijos leistų galbūt sutrumpinti procesą ir daryti pažangą bei greičiau gauti rezultatų. Reikia pasitelkti geriausias prieinamas technologijas. Tai gali būti požeminiai kabeliai ir kitos technologijos. Trečia - skaidrumas. Aš žiūriu į jūsų sudarytą bendros svarbos projektų sąrašą ir matau, kad čia yra nenurodytų projektų. Mane tai labai nustebino. Norėčiau, kad paaiškintumėte, kodėl nesukonkretinti projektai čia įtraukti į sąrašą. Dėkoju dabar panas Likiotis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš savo norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui už jo pristatymą. Antrasis BSP sąrašas tikrai gali prisidėti prie tikslų įgyvendinimo ir užbaigti energetinę izolaciją. Tai gali padėti padidinti elektros energijos vartojimo efektyvumą. Programa yra daug siekianti, tačiau kyla klausimas, ar mes tikrai galėsime įgyvendinti visus tuos projektus. Manau, kad turime patvirtinti tuos projektus, kurie yra susiję su rytų viduržėmio jūros regionu, su jungtimis, taip pat rytų viduržėmio jūros vamzdynų. Manau, kad tai padidins energijos vartojimo efektyvumą Kipre, palengvins perduoti energiją Europai, bet tam labai svarbi yra politinė valia. Tai labai aktualu tam regionui. Tai būtina ir ES, nes tas regionas yra strategiškai svarbus. Mes privalome galvoti ne vien tik tai apie gamtinės dujas. Elektros jungtis taip pat bus labai naudingos Europai, kalbu apie jungtį su Izraeliu, su Kipru. Taigi e, džiaugiamės e, matydami, kokia kryptimi einama. Toliau hidrovandenilių kaupimas e, tai gali padėti nutraukti energetinę izolaciją. Tik kartais kyla sunkumų dėl finansavimo. Aš norėčiau sužinoti, Ar yra numatomos konkrečios programos, kurios padėtų gyvendinti tuos projektus praktiškai. Dabar visi atskiri kalbėtojai, panas Blanko Lopes. Pero discúlpeme. Eh, gracias, presidente. Ciertamente para la península ibérica. Dėkuoju, pirmininkė. Iberijos pusėsalyje, Ispanijoje ir Portugalijoje labai svarbus, svarbios yra jungtis, energijos jungtis. Pats esu iš Galicijos ir mano požiūriu, e, mano vertinimu, viena jungtis čia yra labai svarbi. Tai būtų ta, kuri jungia Galiciją su Portugalija, einanti ta jungtis nuo Šiaurės Galicijos iki Portugalijos. Norėčiau klausimą užduoti tokį štai. Antrajame sąraše BSP prioritetinis e, projektas, vienas iš prioritetinių projektų yra e, projektas tarp Prancūzijos ir Ispanijos, tai yra bendro pobūdžio tik tai e, informacija pateikta apie tai, nėra pasakyta, e, kur konkrečiai tos dvi jungtis bus, bet to dar pasakyta, kad Ispanija neviršys 4 procentų būtinų izolacijos užbaigimui Iberijos pusėsalio. <clears throat> Taigi, norėčiau sužinoti, kokius konkrečiai projektus čia yra komisija numačiusi. Kolega Dorinio. E, Dėkuoju pirmininkė Zorinio. Taigi, daug buvo šiandien kalbama apie istorinius dalykus, šiandien yra Rumunijos nacionalinė šventė. Tai norėčiau e, palinkėti Jums visokiojo pasiekmės, tačiau šiandien taipogi yra diena, kai kai Portugalija išsilaisvino nuo Ispanijos 1740 metais. Štai šiandien e, dabar e, kaip tik dirbame priešingą linkmę, bandome susijungti su Ispanija energijos prasme. Taigi <clears throat> energetikos prasme turime diversifikuoti ir šaltinius ir finansavimą dabar. Mano klausimas būtų štai koks. norėčiau paminėti Iberijos pusiasalio energetikos centrą, tą hub. Taigi Iberijos pusiasalyje situacija galbūt ir nebloga, bet dar kai ko trūksta. Ar dabar Connecting Europe priemonė finansuos tik tai tai, kas yra išdėstyta čia, ar ir kitas iniciatyvas? Jeigu bus privačių, tarkime, iniciatyvų, Ar galima dar kažką tai numatyti ir ar tai bus finansuojama pagal tą priemonę? Taigi paaiškinsiu, kaip sąrašas gali reaguoti ir kisti atsižvelgiant į ekonominę, e, ekonominę plėtrą ir pokyčius vietoje. Ponui Giur dabar žodis. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau porą klausimų užduoti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti dalyviams už dalyvių tiksliau mūsų už atliktą darbą. Deja, turime pripažinti, kad dar yra ir vėlavimų nemažai atvejų, o daugiausia dėl ekonominių priežasčių ir valstybės narės jau čia atsakomybę turėtų prisijimti. Norėčiau pasakyti dar komisijai, kad mes tikimės, jog ateityje šie projektai bus geriau valdomi. Kaip jau sakiau, kritika didžiausia turėtų tekti valstybėms narėms, o ne komisijai. Manau, kad bendradarbiavimas tarp institucijų turi būti patobulintas dar. Štai pavyzdžiui, kokie būtų ryšiai tarp BSP ir regioninių prioritetų sąraš, sąrašų. Tai ar tie regioniniai projektai būtų prioritetiniai kitų sąrašų atžvilgių? Tai čia būtų vienas klausimas, o kitas klausimas - energijos sąjunga. En, pagal energijos sąjungą čia vėlgi yra parengta prioritetinių infrastruktūrų sąrašų, BSP čia yra taipogi, tačiau komisija dar yra numačiusi ir abipusės naudos projektų sąrašą parengti. Norėčiau paklausti, kada tas naujasis sąrašas bus naudingas ir koks gis bus to naujojo sąrašo santykis su BSP sąrašu. Dėkoju. Ačiū gerbiamam direktoriui, ponui Ristoriu, už tokį aišku pristatymą klausimo. Jūs pristatėte labai gerai ir bendrosios svarbos projektų e, sąrašą. E, mano apygardoje Tai yra gyvenamas vienas projektas dėl e, suskystintųjų dujų terminalo. Mes esame artimiausi JAV pagal geografinį sudėstymą. Ponas Buzekas lankės neseniai JAV. E, buvo kalbama apie energetikos eksportą į Europos Sąjungą. Klausimas mano tokiems projektams, kuris, aišku, yra labai svarbus tiek kairiai, tiek Europos Sąjungai, e, apsirūpinant energetiką ir diversifikuojant šaltinius. Šal Kokia yra e, nauda, finansinė nauda, kad projektas kaip galima greičiau būtų praeitas gyvendinti? Labai ačiū dabar panas Rubik. Dėkuoju, norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui, mūsų svečiui, nes bendradarbiavimas Europoje yra galimybė, šansas mūsų ateičiai. Visai neseniai lankėmės GNSS agentūroje. Tai yra ta agentūra, kuri satelitų palidovinės navigacijos sistemas rengia. Turiu pasakyti, kad mes turime S, GNSS, BEREC, daugybę agentūrų, kurių veikla priklauso nuo tarpusavio bendradarbiavimo. Ir Daug ir ilgai buvo diskutuota apie tai, kas galima būtų padaryti mokslinių tyrimų srityje. Buvo parengta strategijos silo berek SS, tačiau tie e, tinklai turi būti tarpusavėje sujungti e, ir informacija turi abiejomis kryptimis perdodama tiek energijos, tiek kitose sritise, būtent tą patį ir reikėtų numatyti. Taigi reikėtų numatyti konkrečią strategiją. Ačiū. Kalbant apie suskistintas gamtinės dujas, ši tema populiaresnė, ponas Kalė apie tai kalbėjo, ir skalūninės dujos iš JAV. Mes visai neseniai sukūrėme pasaulinę e, gamtinių dujų rinką. Anksčiau to nebuvo, turėjome tik tai naftos rinką. Štai tokia nauja situacija. E, kaipgi e, terminalai, kiek yra tų suskistintų dujų terminalų ir kaip jie išsidėstė geografiškai? Pamiršau žodį, bet žinote, apie ką kalbu. Galite pradėti atsakinėti į klausimus. Dėkoju dėl suskystintų gamtinių dujų. Kaip žinia, situacija yra štai kokia. Turime daug esančios jau dabar fizinės infrastruktūros Europoje Ispanijoje, Jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui. Ir taipogi kai kuriuose Prancūzijos regionuose. Tačiau taip pat šiuo metu yra dirbame su naujų terminalų ir jungčių projektais, tam, kad dabar turinčios infrastruktūros prisidėtų prie dujų diversifikavimo. Tai yra esminis dalykas, nes dujų e, rinkos e, pokyčiai labai netgi labai sparčiai vyksta. Turime JAV, turime Australiją, Kanadą, taipogi e, Afrikos šalis šiame procese dalyvauja. Štai pavyzdžiui, e, Nigerijoje ar kitose Afrikos šalyse yra naujų e, dujų mm, šaltinių atrandama. Taigi mums reikalingi nauji terminalai bei jungtis tam, kad užtikrintume diversifikavimą ir konkurencingumą. Ir kai kuriuose labiausiai pažeidžiamose ir izoliuotose regionuose, kaip pavyzdžiui Kroatijoje ar Lenkijoje ar Baltijos šalise, tai būtų ypatingai svarbu. Dėl pirmojo aspekto, dėl fizinių uh, jungčių ir reglamentavimo keliamų kliūčių. Dėl fizinių jungčių, kaip jau ir sakiau, labai svarbu yra užbaigti įgyvendinimą antrojo sąrašo pavyzdžiui, dujų srityje 10 procentų yra jau tikslų vidutiniškai visur pasiekta. Na, o Kipro ir Ispanijos skaičiai dar pasivys gana greitai statistinį vidurkį. Tai čia <clears throat> elektros srityje. Na ir tam, kad būtų įgyvendinami šie projektai, mes turime siekti tų prioritetinių tikslų. Ir tai yra labai svarbu ne tik tai politiškai, bet ir tam, kad būtų užtikrintas tekėjimas elektros energijos iš e, vakarų į rytus ir iš šiaurės į pietus ar atvirkščiai. Taigi, kaip jau ir sakiau, pirmiausia, reikia pasiū, pašalinti dabar egzistuojančius e, trukdžius dėl reglamentavimo keliamų kliūčių. Be jokios abejonės čia e, tos pačios strategijos kaip fiziniams kliūtims neįmanoma pritaikyti. Taigi, pirmiausia, reikia keisti ir modifikuoti e, egzistuojančius teisės aktus, bei tam tikros pažangos reikia. Iki kitų metų pabaigos parengsime naują svarbų pasiūlymą skirta naujam rinkos dizainui. Tai būtų čia naujos taisyklės tam, kad būtų prisitaikyta prie dabartinių e, Europos vidaus rinkos poreikių. Matome, kokia situacija yra šiandien, tas pats galiotų ir saugojimui energijose situacija tikrai yra gerokai pasikeitusi lyginant su tuo, kas buvo prieš penkerius metus. Prieš penkerius metus 27 valstybės narės tikrai iš e, atsinaujinančių energijos šaltinių negyveno. Taigi reikia užtikrinti rezervus. Ir šia prasme saugojimas yra vienas iš prioritetų. Taigi, teikiant naują rinkos dizaino pasiūlymą, į tai atsižvelgsime. Labai svarbu taipogi stabilizuoti jungtis, kadangi elektros generavimas labai sparčiai keičiasi. Kaip žinia, 2030 metais daugiau nei 50 procentų e, padaugės atsinaujinančio energijos šaltinių dalis. Nes rinka juk nėra nekintanti. Turime į tai atsižvelgti, turime ir į teisės akto aspektą atsižvelgti, ir į fizinį, bet taipogi ir naujasias technologijas. Būtent todėl reikia visą tai, į visą tai bendrai atsižvelgti. kaip e, iš šiaurės į pietus užtikrinti jungtis, kaip e, tekėjimą tiksliau energijos užtikrinti, kaip e, jungtis užtikrinti, kaip perkrovos išvengti. Tai būtų pagrindiniai iššūkiai ir būtent todėl mes manome, kad reikia nuolatinio bendradarbiavimo tarp perdavimo sistemų operatorių ir teisės aktų leidėjų nes mes negalime visų šių srautų valdyti nuolant didinam, didinant, didinam jų e, pralaidumą. Taigi e, reikės naujų tarp valstybinių e, vadybos ar valdymo pajėgumų tam, kad būtų stabilizuojamos jungtis. Be to, dar reikės spręsti ir energijos piko kylančio dėl gamybos problemas. Trukdžių e, šalinimas prie to turėtų prisidėti ir naujosios technologijos. Na, kas dėl skaidrumo, dėl kolegos iš žaliųjų klausimų, galiu pasakyti, kad mes gavome naujų iniciatyvų e, gav, ir jas remiame. Perdavimo sistemų per operatorių e, e, grupavimo, bendradarbiavimo ir susijungimo čia būtų klausimas svarbus. Kai kurie iš tų projektų būtų naudingi ne tik tai užtikrinant saugumą, kaip kad buvo tai pasakyta pirmojo Europos energetikos infrastruktūrų sustikimo metu. Eriksonas ir Petersonas iš jūsų čia dalyvavo. Bet e, taipogi dalyvavo ir pilietinės visuomenės atstovai šiame sustikime. Taigi, manau, kad tai, kas bus svarbiau dar už reglamentavimą, tai supažindinti visuomenę su nauda tų projektų. Labai svarbu pristatyti saugumo aspektus ir kaip tos jungtis susidės prie bendrųjų projektų svarbos. Ir atsižvelgianti tai jau žiūrėsime, koks metodas bus pasirinktas, galbūt požeminis ar kitoks. Taigi reikia daugiau švietimo informacijos visuomeniai, tam, kad uh, e, e, susidarotume su pasipriešinimu kylančiu iš visuomenės. Yra tokių situacijų, kai reikia pripažinti didžiulę svarbą tam tikrų e, projektų tam tikrose regionuose. Ir tam reikalingos e, yra, reikalinga yra brandi analizė, reikia pasirinkti, kokiegi projektai būtų patys svarbiausi vidaus rinkai ir diversifikavimui. Turime ir iš praeities patirties ir esame pasimokę iš to. Taigi turi būti atlikti, e, atlikta daugybė tyrimų prieš perinant į, prie finansavimo. Kaip kad matote, investicijų graža e, energetikos projektų yra gana nebloga. Daug e, projektų yra finansuojama e, vartotojų, tačiau kartais tam tikrais atvejais ar regionais tai yra neįmanoma. Todėl pasinaudosime um, tokiomis priemonėmis kaip Connecting Europe tačiau sumos čia galbūt bus per didelės tam, kad to pakaktų, todėl naudosimės struktūriniais fondais. Naudosime strateginių investicijų fondą ir Europos investicijų e, banko lėšas. Taigi, elektra ir dujos būtų kaip ir prioritetas, bet taipogi atsinaujinančio energijos šaltinių e, projektai bei e, energijos e, veiksmingumo e, projektai taipogi. Tai čia būtų tokie trijų tipų projektai mums svarbiausi. Dabar dėl jungčių tarp, tiksliau su Ispanija ir Portugalija. <clears throat> Jūs tikriausiai žinote, kokia svarbi yra pažanga Ko gero, esminis lūžio momentas buvo 13 metų Europos energijos taryba. Buvo aukščiausių lygių e, e, pasiektas politinis sustarimas tarp Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos. Ne tik INEOS projektas buvo nuspręsta finansuoti, bet taipogi komisijoje TSO strategija parengta. Ir taip susilaukė paramos aukščiausių politinių, politinių lygių. Todėl mes ir toliau įgyvendinsime veiksmų planą, į kurį patenka taipogi ir Pirėnų projektas ir dar Doverio ir Biskajos įlankos projektas. Praeitą pirmadienį Madrite su Red Electrica e, taryba, valdyba diskutavome kaip tik apie tai ir taipogi diskutavome apie tai, kad įgyvendinimas turi būti atliekamas kaip įmano greičiau ir netgi labai sparčiai. Taigi mes dirbsime visais frontais. Tai galioja ir Europos projektams ir naujiems, ne tik tai Europos projektams, tokiems kaip pavyzdžiui jungtis tarp Maroko ir Ispanijos bei Maroko ir Portugalijos. Taigi tokius projektus taipogi palaikysime. Dar ypatingą dėmesį skirsime įgyvendinimui, siekdami e, sumažinti laiko terminus. Kartais valstybėse narėse dėl būtent valstybių narių kalties atsiranda vėlavimo problema. Taigi, Mes parengsime galutinių sąrašą ir bandysime e, siekti susitikimus su 28 valstybėmis narėmis. Labai džiaugiuosi tuo, ką sakė ponas Rubikas, nes tokio tipo bendradarbiavimas Europai yra galimybė, šansas, ne tik tai naudos prasme, kaip kad ponas Kelis sakė, ne tik tai finansinė prasme, bet taipogi ir solidarumo prasme kaip kad jūs manote ir puikiai žinote, jungčių infrastruktūros e, svarba yra didesnė negu kad tik tai energinė prasme, e, nes tai subūrė tautas, e, šalis, žmonės prie vieno projekto. Ačiū gerbiamasis e, generalinį direktor, direktoriau, labai įdomus ir detalus pristatymas e, buvo tačiau mums būtent to ir reikėjo, kadangi projektas turi būti, projektai turi būti konkretus. Taigi dabar jau laiko mums nebeliko tolesniems diskusijoms. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Vertėjai dirba ilgiau negu kad buvo numatyta. Noriu tik tai priminti, kad trečią valandą vyks bendras posėdis su IMKO komitetu dėl skaitmeninės vieningos rinkos, bendrosios rinkos. Taigi visi šioje salėje e, kartu dirbsime iki trijų valandų pertrauko, netokia ir ilga, bet dėkuoju, gerbiamas direktoriau.